iniciatoriai e, liks nenubausti per nelyg didelio taupumo kritikavimas nėra teisingas. Akivaizdu, kad reikia, dėje nutraukė pirmininkas kalbėtoje. O Mr. Petru Luhan, please. Ačiū, ponas Luran.